Liepos 24 dieną Santiago de Composteloje įvyko baisi nelaimė. Jos metu 79 žmonės žuvo. Keletą dienų vėliau Italijoje įvyko didžiulė avarija Italija. Kampanien autobuso avarijos metu taip pat žuvo dešimtis žmonių. Tos žinios mus šokiravo ir parlamento vardu aš norėčiau išsakyti užuojautą žuvusiųjų artimiesiems. Iki Europos parlamento rinkimų liko tik tai 8 mėnesiai. 8 mėnesiai tai yra laikas, per kurį mes turime paskatinti piliečius atvykti prie balsavimo urnų ir balsauti, balsuoti rinkimuose. Pastaraisiais metais ir mėnesiais išryškėjo būtinybę užbaigti kai kuriuos projektus. Per pasaruosius metus mes daug ko pasiekime. Šitas parlamentas buvo labai stropus, priėmė labai daug įvairiausių sprendimų. Penkeri krizės metai Anksčiau, ankstesnėmis vasaromis buvo daug sunkesni negu pastaroji vasara. Niekas nebe, nebekelia klausimo dėl to, ar euras išsilaikys. Dabar mes kalbame apie stabilizavimą ir to stabilizavimo pavyzdys yra Latvijos prisijungimas prie eurozonos sausio pirmąją. Tačiau nedarbas ir toliau yra gazinančiai didžiulis, ypač jaunimo nedarbas yra labai didelio mastas ir todėl mes turime savo daugiamatinėje metėje finansinėje, finansinėje programoje, turime manyti pakankamai lėšų, kad jaunimo nedarbą galėtume veiksmingai mažinti. Iš komitetų dar negavau konkrečių žinių, kaip buvo susitarta dėl siūlomų projektų. Tas pats pasakytina apie bankų sąjungą. Bankų sąjunga dar nėra įkurta, mes parlamentas turime padaryti viską, kad bankų sąjunga pradėtų veiksti, veikti. Jos reikia siekiant užtikrinti stabilumą Europoje. Aš tikiuosi, kad su tomis problemomis susiję teisės aktai artimiausiais mėnesiais bus galutinai aptarti ir priimti. Daugiamatės finansinės programos įgyvendinimas yra vienas iš esminių mūsų veiklos projektų. Prieš vasaros atostogas mes susitarėme dėl maksimalių ribų artimiausiame finansinėme programavimo laikotarpyje. Tam prireikė mūsų visų kompromisų. Tačiau dabar vykstančios dėrybos komitetuose, kur kalbama apie teisinius pagrindus, apie daugiamatinę finansinę programą, vis dėlto kelia nerimo. Apie vidutinės trukmės finansinį programavimą mes galėsime balsuoti tik tada už, kai taryba patvirtins savo įsipareigojimus, kuriuos davė darybų metu. Taigi mes turime ir toliau galvoti apie būsimus kompromisus komitetuose. Dabar norėčiau pasiūlyti pažvelgti į šios plenarinės sesijos darbo atvarkę, šios dienos darbo atvarkę. Kolegos, kurie ilgą laiką negalėjo lankyti posėdžių, o dabar sugrįžo kolegos, kurie pagijo po lygos. Vicepirmininkas Albaro sugrįžo į mūsų gretas, norėčiau nuoširdžiai jį pasveikinti. Aš norėčiau išreikšti viltį, kad mūsų kolega Papastankos, kurios sveikata jau pagerėjo, bet dar nepakankamai pagerėjo, tikiuosi, kad jis taip pat prisijungs prie mūsų ir palinkėkime jam ištvermės ir sveikatos. Ir žinoma, kuo geriausi linkėjimai pasveikti. 13 metų Liepos 4 dienos protokolas yra pateiktas, ar kas nors prieštarautų jo tekstui?